Ir kadangi e, Mūtų sąjungos kontekste turime e, konsultacijų mechanizmą, tai nebejoju, kad vadovaujantis nauja dvasia bus ieškoma sprendimų visoms problemoms. Dėkoju, diskusijos baigtos, 12 val. rytoj balsuosime dėl šio pranešimo. Mėlyjei kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra Ester Delangė pranešimas dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinį įvairovę. Pone, poniai Delangė suteikiu žodį. Keturiom minutėm prašau. Dank u wel, voorzitter. Uh, via dit... Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo pranešimu mes skelbėme alarmą, kadangi biologiniai įvairoviai kyla didžiulis pavojus e, biotopų ir, ir, ir, ir floros ir faunos e, E, įvairioms rušims ir formoms kyla didžiulis pavojus, e, kuris yra skaičiuojamas e, didžiuliais mastais, nepriepiamais mastais. Ir ekologinės nuostatos taip pat yra labai svarbios šiuo požiūriu. Mes norime išsaugoti savo gamtą, kad jie galėtų grožėtis ir mūsų vaikai, ir anūkai. Ir dėl to reikia mums investuoti į biologinę įvairovę. Sveikos ekosistemos rūpinasi e, gero vandeniu, gera vandens kokybė, taip pat ir e, mažina teršalų kiekį. Mums šiandieną tik e, tos biologijos iš, įvairovės išsaugojimas kainuoja 50 milijardų eurų per metus. Ir valstybės narės iki šiol darė labai nedaug. Ir mūsų tikslas yra iki 2000 dešimtųjų metų e, sustabdyti įvairių e, biologi, biologinių rūšių e, nykimą, e, tačiau šito tikslo mes ne, sėkmingai nepasiekime, mes dar daug turime padaryti. E, į e, visą tai mes kol kas numojame ranką, mes Turime neužmiršti, kad biologinė įvairovė tai nėra vien tik tai ir, ir flauros ir faunos rūšių apsaugos klausimas, bet ir įvairių politikos lygmenų koordinavimo ir bendradarbiavimo klausimas. Mes turime daryti daug daugiau, negu iki šiol darėme. Žemės ūkio reforma yra jau pirmas geras žingsnis tą linkme. Pavyzdžiui, įvairios e, e, paslaugos, e, kai mokama už paslaugos, kurios yra tausojančios aplinką ir saugančios biologinį įvairovę, būtų geras pasiūlymas. Mes turime dirbti, turime kurti aplinką tausojančias darbo vietas ir taip pat geriau bendradarbiauti, vykdant projektą Natura 2000 Mes žinome, kad, e, pavyzdžiui, gyvūnai, e, jie keliauja per sienas ir dėl to mes turime juos saugoti visose valstybėse ir besąlygiškai. Mes turime taip pat e, naikinti skirtumus tarp skirtingų valstybių narių įgyvendintant tai jau priimtas nuostatas. Ir taip pat laikytis tikslų, kurie yra nustatyti šioje srityje iki 2010 metų atkurti biologinę įvairovę turėtų būti mūsų absoliutus tikslas ir tą, to tikslo turime siekti ir tarptautiniu lygmeniu. Nagojo susitikime Europa turi kalbėti vienu balsu. Ir atliktų poveikio vertinimų, kurie yra labai svarbus ir jie įvertina įvairiausius su biologinė įvairovė susijusius aspektus. Ir Būtent šį aspektą reikia įtraukti į visas mūsų priemonės, kokio pabudžio jos bebūtų. Taip pat reikėtų ir neužmiršti problemos, kuris susijusi su įvežtinėmis floros ir foros rušimis, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, pilkosios voverės, kurios baigė iš, e, e, išnaikinti vietinės raudonasias voverės. norėčiau taip pat padėkoti šešėliniam pranešėjui už e, pagalbą rengiant šį pranešimą ir mūsų atsakingame komitete vienbalsiai buvo priimtas e, šis pranešimas ir e, kolega, kuris taip pat su manimi daug dirbo šiuo metu dėja nedalyvauja diskusijoje, nes jisai yra New York'e. Taip pat dėkoju ponui Degucht, kuris galėjo manęs klausyti. Mm, E, gimtają kalbą. Aš tikiuosi, kai jisai savo kolegoms perduos mano žodžius. Ačiū. Komisijos vardu panas Gucht. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Iš tikrųjų buvo gerai paminėta, kad panas Patošnikas, komisijos narys, yra jungtinių tautų e, viršūnių susitikime, kuriame kaip tik kalbama apie ekologiją ir bio įvairovės išsaugojimą. Bet aš labai norėčiau padėkoti komisijos vardu poniai Delangė už tikrai labai laiku parengtą pranešimą dėl biologinės įvairovės ir pasiūlymus dėl teisės aktų. Aš norėčiau pabrėžti, pakartoti žodį, kurį aš jau sakiau. Ap, norėčiau pabrėžti, kad laiku buvo parengtas šitas pranešimas, todėl kad tikrai turime rūpintis biologinę įvairovę. Ir komisija taip pat, kaip ir parlamentas, yra susirūpinęs dėl to, kad labai greitai nyksta biologinė įvairovė. Komisija iš tikrųjų labai susirūpinusi, kad blogėja bio, bendra situacija ir biologinė įvairovė yra labai svarbi mūsų gyvenimui. Ja reikia išlaikyti. Europos Sąjungoje mes galime kai kuo ir didžiuotis, pavyzdžiui, Natura 2000, tai yra saugomų teritorijų tinklas, jau apima 20 procentų Europos Sąjungos teritorijos ir, ir sausumos ir jūrų teritorijas. Iš tikrųjų, iki 2010 metų nesugebėjome už, už, užtikrinti, kad biologinės įvairovės nikimas būtų sustabdytas. Ir Europos vadovų susitikime yra numatyti nauji tikslai. Tikslai yra labai ambicingai. Pirmiausia, suvaldyti biologinės įvairovės nikimą iki 2020 metų. Tai turėtų būti tikrai įgyvendinami tikslai ir galim ir Pirmininkas Baroso visai neseniai kalbėdama savo metinėme pranešime paminėjo, kad jis supranta, kaip svarbu ir nepaprastai greitai spręsti biologinės įvairovės nikimo klausimą. Viena iš pagrindinių problemų, kuri neleidžia gyvendinti visų tikslų, yra pati biologinė įvairovė. E, mes žinome, kad natūraliai ta įvairovė liejasi ir atrodo visi kalti, bet kaltųjų nėra. Tai lik metamorfozė Europos Sąjungoje, kai daug politikų, kurios labai svarbios biologiniai įvairoviai, tiesiog yra peržiūros procese. Pavyzdžiui, pažiūrėkime bendrąją žemės ūkio politiką, bendrąją žuvininkystės ar sanglaudos politiką iš tikrųjų norėtumėme, kad visose šiuose politikose atsispindėtų biologinės įvairovės svarba. Ir tik, jeigu mes to nepadarysime, tai niekada iki 2020 metų tai tikrai nepasieksime tikslų. Ir tada pasiekmes bus labai liūdnos. Iš tikrųjų, komisija pastebėjo, kad yra labai nemalonios tendencijos ne tik ES, bet visame pasaulyje. Kaip spręsti? Ekosistemas reikia saugoti ir ekosistemų saugojimas labai gerai susižaugia su klimato kaitos tikslais, o taip pat ir tūkstantmečio vystimosi tikslais. Problemos labai sunkios, spręsti jas labai sunku, bet komisija nenuleidžia e, rankų ir bus parengta strategija įgyvendinti e, tikslus, kurie išsikelti 2020 metų. Natura 2000 reikalauja papildomo finansavimo tam, kad galima būtų geriau e, išsaugoti biologinę įvairovę. Mes suprantame, kad pirmiausia turi būti gerai parengti teisės aktai ir mes tikimės, kad parla, su parlamento nariais kartu mes galėsime parengti reikalingus teisės aktus, kad galėtumėme įgyvendinti nu, apsiprieštus tikslus. Ir dar kartą dėkoju ponė Delangė už puikų pranešimą. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė komisijos nariai. Dabar ponia Liovin e, žvejybos komiteto vardu. Labai ačiū. Aš labai norėčiau padėkoti poniai Delanga už nuveiktą darbą. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad žuvininkystės komitetas išreiškia nuomonę, kuri remia pranešimą ir labai vertina pranešimą iš tikrųjų nuo 70 iki 90 procentų visų mūsų didelių žuvų uh, išnyko arba nyksta ir per 50 pastarųjų metų jų liko daug mažiau. Tai reiškia, kad jūrų srityje reikia labai daug ką padaryti. Ir aišku, kad anglės dvideginis yra nuolatinė problema ir mes turime viską daryti, kad galėtumėme suvaldyti klimato kaitą. Nagojoje šį rudenį mes turime būti kaip pirmųjų gretose šioje srityje. Ir žuvininkistės komitetas džiaugiasi, kad daug dėmesio dabar skiriama e, jūrų teisiai ir jūrų teisės nuostatų įgyvendinimui. Ir mes turime aišku tikslą, mes norime sustabdyti biologinės įvairovės niekimą ir žuvininkystės politikoje. Į tai turi būti atsižvelgta. Dabar pusantros mintis, ponas Zeveris, frakcijų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Delanginę dėl puikaus pranešimo. Sveikinu ir šešėlinius pranešimus. Džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu. Na, pateikti skaičiai ir faktai išdėstyti šiame pranešime ir visiškai aišku, kad mums tenka moralinis įsipareigojimas išsaugoti įvairovę. Tačiau tai yra taip pat ir ekologinė ir ekonominė būtinybė nes kitaip e, ateities lauksime didelių sunkumų. Na, problemos yra didelės ir viena iš jų piliečių pritarimas, kai kalbame apie natūrą, saugomų teritorijų tinklus, tai tenka konstatuoti, kad kai kuriuose valstybėse narėse tie tinklai yra puikiai sukurti ir jie gyvenimų kitur tokios geros praktikos nėra. Ir komisija turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad viskas būtų mastuojama tuo pačiu masteliu. Daugeliui piliečių nekliūva tai, kad ginama biovirovė, piliečiai tai supranta, tačiau žmonės nesupranta, kad kai kuriuose valstybės narėse vien, visai nekreipame dėmesio, o kitur perlenkiama uh, lasda. Taigi tokiu būdu nepavyksta užti, susilaukti piliečių politinio pritarimo šiai politikai. Tai yra šios politikos sėkmės laidas. Taigi politi, komisija turėtų parengti gairias tam, kad galėtume turėti suderintas direktyvas. Jūs puikiai pažįstate vieną šalį ir ypač kai kalbame apie biovirovės teisės aktus, tai mums nuolat prikaišyma, kad Europa nesugeba visko mastuoti vienu masteliu. Ponas Lainant, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, gerbėme kolegos. Nenoriu badyti pirštų į konkrečią valstybę, manau, kad turime vieni į kitus badyti pirštų, kadangi e, mūsų užsibrieštas tikslas dėja nebuvo pasiektas ir mūsų naujasis ketinimas iki 2020 metų turi būti įgyvendintas E, netrukus įvyks e, konferencija Nagojoje dėl biologinės įvairovės ir aš tikiuosi, kad neįvyks e, panašus nusivylimas kaip po konferencijos Kopenhagoje. Mes negalime sauliaisti vėl patirti nesėkmę. ES turi vaidinti dar stipresnį vaidmenį, turime dėti visas pastangas, kad e, būtų vykdoma e, visa, visuotina, visam pasauliu taikoma programa ir parodyti pavyzdį savo finansinėmis e, paskatomis. Ir kaip jau buvo sakyta, ES turi kalbėti vienu balsu, ne 27 skirtingais balsais. Buvo paminėta tip studija, 50 milijardų eurų praradimai, nuostoliai kasmet. met E, nuolatinis rūšių, įvairių rūšių pranešim, praradimas. Ir e, kalbant apie ES biudžetą, kuris sudaro tik 2 procentus e, mm, visos biudžeto apimties, kuri yra tai, kuris yra taikomas, kuris yra naudojamas šiai, šiam tikslui pasiekti, biorūšių, bioįvairovės bio išsaugojimui, yra tikrai niekingas. Aš manyčiau, kad mes turime e, daryti e, e, daug daugiau, mes turime padėti ir besivystančioms valstybėms, kur, iš kurių, kaip sakant, parkeliauja įvairios, pavyzdžiui, medicinoje naudojamos e, e biologinės rūšis, e, pavyzdžiui, e, įvairi flora. E, E, mes turime kalbėti ir apie žuvininkystės svarbą šioje srityje, ir apie jūrų tausų naudojimą, e, dirbožėmio išsaugojimą, kadangi dirbožėmis yra CO2 teršalų mažinimo e, kriterijus, ta viet, zona, kuri yra mums labai svarbi šioje srityje. Taigi mes visi ko gero pritarėme tam, kad biologinė įvairovė būtina atkurti. Dėkoju visiems. Ponas Gerbrandi, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. At mūsų atspirties taškas yra tikrai labai liūdnas. ES strategija šioje srityje patyrė nesėkmę iki 2010 metų, biologinė įvairovė turėjo būti būti apsaugota ir E, kažkiek atkurta, e, tačiau mums to daryti nepavyko. Mums nepavyko sustabdyti biologinės įvairovės nykimo ir dabar esame tarsi skeriai, kurie visiškai baigia nusiaupti planetą. Žinoma, yra tam tikros e, pažangos e, biologinės įvairovės išsaugojimo politikoje, tačiau jo, jie yra nepakankama. Tai, e, pasi, tai atsispindi ir e, prie išnykimo ribos atsidūrusių floros ir faunos rūšių sąrašas. Junktinės tautos taip pat turės pateikti savo deklaracijas, papildančias šios tikslus deklaracijas. Tačiau jeigu norime esminio šio tikslo, E, pasiekimo, esminio problemos sprendimo mes turime e, neužmiršti ir e, nykstančių žuvų rušių. Ir taip pat mokytis iš istorijos. 7 procentai BVP mums kainuoja kasmet, tai yra 40-50 bilija, bilija, bilijonų eurų kasmet prarandame. Tai sunku, yra sunku net įsivaizduoti. Taigi turime rimtai pradėti žiūrėti į šį klausimą. Mes turime e, sukurti biologinės įvairovės skatinimo e, atstatymo strategiją ir ją taikyti skirtingose politikos rytise žemės ūkio, jūrų, jūrų politikoje. Būtų gerai, jeigu ministrai E, ne tik tai pateiktų įvairias, e, paskelbtų įvairias deklaracijas, bet ir laikytųsi tų deklaracijų ir e, žodžius paverstų veiksmais. Priešingų atveju tokios deklaracijos virsta makulatūra. Ir tai taip pat nepadeda aplinkos apsaugai. Dėkuoju. Ponas Bilie, dvi minutės. Monsieur le Président, chers collègues, euh, ça a été dit, c'est l'année internationale. Pirmininkė, E, buvo paskelbti um, bio įvairovės metai. Labai gerai. Ir mes turime gerai pagalvoti, kaip galima būtų visapusiškai spręsti šitą klausimą, todėl kad ekologinė krizė yra akivaizdi ir ši krizė yra tas neigiamas dalykas ir mūsų maisto saugai bei saugumui. Iš tikrųjų, bioįroviai negalima kainos kokios nustatyti. Mes tiesiog suprantame, kad dėl to daugėja skurdo, dėl to daugėja disproporcijų ir kad ūkiams sudėdamas didelis smūgis. Pasaulio ekonomika iš tikrųjų iš esmės priklauso nuo gamtos. Ir mes matome, kad jau 30 procentų bioįvairovės per 40 metų ES netekome. 50 e, milijardų e, eurų sunaudojame ir vis tiek. Mes dabar kalbame apie ilgalaikę strategiją iki 2050 metų, tai mes turime ir galvoti apie tokio pobūdžio priemonės. Labai norėčiau padėkoti poniai Delangė už atliktą darbą. Yra tikslai, yra ir gera širdžiai pasisakymai, bet yra ir susirūpinimų. Ir mes labai norėtumėme, kad ir taryba, ir komisija veiktų iš vien, ir aplinkosaugos komitete būtų priimti sprendimai ir kad ES politikose labiau atsispindėtų biologinės įvairovės svarba. Mums reikia visapusiškumo ir mes turime įsipareigoti ir išsaugoti savo pagrindinį kapitalą - gamtą. Pirmininkė, labai gaila, bet reikia pasakyti, kad 2010 metais, o tai yra biologinės įvairovės metais, nedaug kas te buvo pasiekta. Deja, dinksta pasaulis, dinksta dalis pasaulio. Biologinė įvairovė yra Dievo kūrinys ir tai yra didžiausias mūsų kapitalas, jis yra absoliučiai būtinas mūsų maistui, mūsų žaliavų žaliavoms ir taip toliau. Todėl pats laikas baigti kalbėti ir reikia perėti prie konkrečių veiksmų. Mes turime, žinoma, kalbėti vienu balsu ir komisija, ir parlamentas, ir valstybės narės turi apsibriežti, kokiu tikslų reikia pasiekti. Mes turime būtinai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Mes turime užtikrinti, kad, biologi, kad ekosistemos bus ginamos. Vieną minutę, ponas Ferrera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ekologinio tinklo Europos lygio apibrieštis apima svarbiausias biotopus. Na, Tai yra svarbi, bet nepakankama sąlyga rūšių įvorovės išsaugimui. Šis tinklas turi būti atitinkamai finansuojamas tam, kad galima būtų kontroliuoti ne tik tais grėsmės, bet ir išlyginti atsiradusią žalą. Na, Natūra 2000 nebuvo aprūpinta atitinkamomis finansinėmis priemonėmis skirtomis e, saugotinų teritorijų e, apsaugai, tai yra šio tinklo trūkumus ir da, buvo numatyta sustabdyti um, beirovės nikimai 2010 metų, bet nebuvo skirta lėšų, o buvo skirtas finansavimas kariniams išlaidoms. Beirovė yra labai vairiavilypė ir ją reikia atsižvelgti įvairiose politikos rytise. Ir aš manau, kad reikia pakeisti mąstyseną įvairiose politikos rytise, pavyzdžiui, žemės ūkio prekybos rytyje. Na ir manau, kad Puiku, kad šiandieną dalyvauja kompetitingas komisaras ir pasakysiu, kad jau šiandien galima padaryti daug biurovės apsaugai, ponė Rosbach, vieną minutę. Na, iš tikrųjų labai gaila, kad mums tenko renkti pranešimą dėl bioįvairovės nikimo. Čia tarsi reiškia, kad visi turime būti budrus, bet tai tarsi savame suprantamas dalykas. Na ir Dabar šiame pranešime iliustruojamas kasdienis beirovės faunos ir floros nykimas. Na ir reikalinga atitinkama politika, nebus paprasta, bet būtina lygiai tai pas pats pasakyti nėra apie žemės ūkį. Negalima ir toliau tokiais mastais naudoti pesticidus kaip likščiol. E, žem, e, gamtą turime laikyti kaip e, žemės ūkio sektoriaus dalį. Turime išlikti konkurencingi pasaulyje, tačiau norėčiau žemės ūkio ir žuvinkystės sektoriaus atstovams priminti, kad jie taip pat yra šio pasaulio dalis. Ir svarbiausia yra tai, kad ES piliečiai kasdien savo veiksmuose prisimintų bioįvairovės išsaugimą, ponės Getijerės Kortinės. Pone Gotieras Furtinės, dėkoju, pone pirmininkė. Manau, kad, bi, kad biurovės metais kalbėjome apie e, problemas, bet mažai apie sprendimus. Ir manau, kad visuomenė reikalingi sprendimai na, reikia kitaip bandyti spręsti šią problemą. Pirmiausia, tai ES yra įvairių e, geografinių zonų ir čia reikia konkrečios politikos, nes tiesą sakant, problemos skirtingose geografinėse zonose nėra vienodos, todėl reikalinga mikropolitika skirta biorovės išsagmui, nes biorovė yra vietinio pobūdžio, tai pirmiausias dalykas. Antra, na, Na, reikėtų kalbėti apie dirvos, dirbamos dirvos išsaugimą. Na ir pavyzdžiui, atlik, reikia atlikti tyrimus kiekvienais metais apie rūšinykimą. Na, nepakanka vien tik tais visur sodinti medžių ir tai bandyti pritraukti paukščius ne visur galima taikyti vienodas priemonės ir beje, pavyzdžiui, reikia per mažai dėmesio skiriamas vabžiams, jie yra maistas paukščiams ir tikrai nusikaltimas kad tai pamirštama ir savininkai turėtų taip pat bendradarbiauti. Mano um, pakeitimas dėl suinteresuotų asmenų nebuvo palaikytas, tačiau visiškai neminimi vabžiai, uh, e, paukščiai, uh, žemės ūkio naudmenis turi, turėtų būti auginami ten, kur jie reikalingi kaip maisto produktai, tačiau tai nesusijęs su natūra ir biorovė. Mes tikrai turime rimtai žiūrėti į biurovės apsaugą. Taip. Ponas Perero Rodrygės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, čia mes kelbėme alarmą, ypač išklausę to, kas, kas buvo pasakyta. Visą tai yra susiję ir su tūkstantmečio plėtros tikslais. Mes e, žinome, kad mūsų aplinka yra labai jautri, tokia jautri, kad jeigu mes ir toliau elgsimės kaip iki šiol, e, mes gerokai pakenksime savo pačių geroviai ir e, tiesiog patys nebeišgyvensime. Mes e, turi, jau esame ėmėsi įvairiausių priemonių, tačiau dar trūksta valios ne tik koordinuoti ir įgyvendinti priemonės, bet ir tiesiog pasiryžimo eiti toliau, negu yra griežtai apibriešta. Mums reikia viso skirtingų klausimų tinklo, skirtingų politikos ryčių tinklų, nes e, biologinė įvairovė nepažįsta sienų ir tai reiškia, kad visoje Europoje turime kurti sąsajas ir tinklus. Tokia yra bendrijos užduotis, ypač kai kalbame apie dirbožėmę išsaugojimą ir e, subsidiarumo principas čia yra labai svarbus. E, dirbožėmio išsaugojimas yra pagrindas biologiniai įvairoviai išsaugoti ir mes E, gailimės, kai yra atmetamas pakeitimo pasiūlymas, kuriame yra kalbama apie gamtos didžiulę įvairovę ir tai, kad ES turi tapti e, teritorinė ES, tai yra dirbožėmi sauganti visose, sriti, visose zonose sąjunga. Dėkuoju. Ponas Aichhut. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Delangė už jos pranešimą apie biologinę įvairovę Europai. Nepavyksta išsaugoti e, biologinę įvairovę ir, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Ir pranešėja pagristai tą pabrėžia. Mes raginame komisiją iki 2020 metų e, sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Ta turime pajėgti padaryti, nes 2020-aisiais vėl teks konstatuoti, kad, kad to nepadarėme. E, žuvininkystės politikos naujas finansavimas, e, e, ūkininkų veiklos peržiūrėjimas, įvairūs aplinkosaugos dalykai, visa tai turi būti įtraukta ir į pasvarstymus apie busimuosius mūsų biudžetus. Mes turime sustiprinti savo politiką šioje srityje. Priešingų atveju ir vėl viskas liks tik tai popieriuje ir nieko nepasieksime. Dėkuoju, ponas Nikolson. Uh, labai ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai protingai uh, pranešime kalbama apie uh, ūkininkus ir apie tai, kaip svarbus yra geros elgsenos. Ir Iš tikrųjų daug dėmesio dabar skiriama tam, kad reikia atsakingai dirbti ir kad reikia tinkamai naudotis bendrojų gėrių. Aš manau, kad reikia tai padaryti, kad ūkininkai būtinai dalyvautų ekologinėse priemonėse. Nereikia jiems tik tai drausti. Aš manau, kad jiem reikia ir morko, ne tik pagalių. Aš manau, kad pati idėja kreiptis į žemdirbius, kad jie padėtų išsaugoti biologinę įvairovę, yra gera. Aš manau, kad mums reikia būtinai imtis iššūkių, kurie dabar labai sudėtingi ir svarbus. Ir aš tikrai tikiu, kad per reformas mes tai padarysime. Ponas Andanesku, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai. Biologinės įvairovės apsauga, tai yra dirbožėmio, oro e, apsauga, visa tai yra susijusi su biologinės įvairovės išsaugojimu. Ir komisija ir taryba turi labai e, dėti, dėti aktyves pastangas, siekdamos išsaugoti e, biologinę įvairovę. Mums reikia e, ir atsinaujančių energijos šaltinių, e, didesnės įvairovės, mums reikia geresnio apsirūpinimo energiją, mums reikia sveikos aplinkos. Mums taip pat reikia e, naujų aplinkosaugos finansavimo priemonių. Reikia daryti ir papildomas investicijas ir e, skatinti biologinę įvairovę įvairiomis e, paskatos priemonėmis. E, Mes neturime teisės skatinti tokių investicijų, kurios kenkia biologiniai įvairoviai. Mums reikia naudotis e, e, geriausią praktiką, įgyvendinti ypač pasiteisinusius projektus. Aš norėčiau paraginti komisiją ir e, parengti įvairių tokių svarbių ir naudingų projektų įvertinimo ataskaitą. Dėkoju. Er- Pone Vambremt, ačiū. Klausantis kolegų šiame parlamente, e, matome, kad iš tiesų visi sutarė dėl šio klausimo svarbos ir skubumo. Tačiau reikia turėti omenyje, kad, pavyzdžiui, jungtinių tautų aplinkos programoje yra atsižvelgiama į investicijas e, biologinės įvairovės skatinimą. E, E, tai reiškia, kad investuotas kapitalas, į šią sritį investuotas kapitalas gali, atsiperka 75 kartus, taigi tai yra naudinga. Mums reikia e, neužmiršti žemės ūkio, žuvininkystės politikos, kuri taip pat galėtų turėti naudos e, išsaugant biologinę įvairovę. Tačiau taip, iš tiesų mes dar esame toli nutolę nuo mūsų užsibriešto tikslo. Mes turime E, savo ūkinę veiklą prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo mažinimo, jį, ją atkurti, o ne ją naikinti. Ir to turime siekti ES. Dėkoju, panas Vačiakovski, vieną minutę. Ar ponas Vačiakovskis yra salėje, jo nematau. Dabar ponė Fraga Stevis, pusantros minutės, ar ji yra salėje? Pone Karvajo, pusantros minutės. ponė pirmininkė. Pone komisarė, šis pranešimas rodo, jog labai svarbu didinti pastangas skirtas beirovės išsaugimui. Natūra 2000 tikslai beirovės sustabdyti iki 2010 metų nebuvo įgyvendinti. Prarandant beirovę, pasiekmes turės neigiamą E, poveikį ateičiai, konkrečiai ekonomikai. Natūra 2000 kaip tinklas yra labai svarbi siekiant įgyvendinti beirovės išsaugumo tikslų ir valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti šio tinklo įgyvendinimui, o komisija turėtų pasirūpinti, kad ir kitose veiklos rytise būtų atsižvelgiamai beirovė, regioninė politika, žemės ūkio politika, žuvinkystės politika, o taip pat reikėtų didinti lėšas skirtas moksliniams tyrimams šiose srityse. Ir manau, kad pagal mokslinio tyrimų pagrindų programas, kai kalba eina aplinkosaugą ir beirovę, reikėtų skirti daugiau lėšų ir pastangų tam, kad problema būtų būtų veikti. Taigi aš manau, kad labai svarbu nusibriežti ambicingus tikslus 2020 metais. Tai yra ne vien tik tai sustabdyti uh, e, biurovės nikimą, bet ir išlyginti iki 2020 metų Europos Sąjungoje. Na kągi, pereikime prie spontaniško pasisakymų raundo, ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. E, žinot, kaip dainoj dainuojama, kiek, kiekvienas turi savo balsą chore, vienas aukštai gėda, kitas žemai turavoja, bet tai reikia ir suprasti, kad e, žmogus padarė tokią situaciją ir aš visiškai sutinku, su pranešėja Delangė ir su kitais kalbėjusiais, kad laiko nebeturime, mes turime suprasti, kad jau mūsų ekonomikai yra daroma milijardinė žala dėl to, kad nyksta biologinė įvairovė. Turbūt trilijonais skaičiuojama uh, ateities neigiam reakcija. Ir man atrodo, kad per švietimą, ypatingai jaunų žmonių švietimą, mes galėtume taip pat daug ką pasiekti. Ponas Sonik. Ačiū pirmininkė. Į Junktinių tautų generalinę asamblėją nusprendė, kad 2010 metai turi būti biologinės įvairovės metai. Ir Tai reiškia, kad pasaulinė kampanija turi vykti, informatumo kampanija, kad galima būtų išsaugoti biologinę įvairovę. Eurobarometro apklausa praeitais metais parodė, kad tik 8 procentai Europos gyventojų suvokė, kas yra biologinė įvairovė. Tai negalime pasigirti pasiekimais. Mes Turime dėti daug pastangų, kad sustabdytumėme biologinės įvairovės nekimą. E, yra taip vadinamos e, paveldo dienos. Daugiausia kalbame apie architektūros paveldą. Galbūt gerbiamoji komisija galėtų nustatyti, kada gibus e, biologinės įvairovės paveldo diena. Nagojoje konferencija jau bus greitai ir aš manau, kad ES pozicija bus labai aiški dėl biologinės įvairovės nikimo ir tai jau bus laikas po 2013 metų kad bus skirta tinkamas, skirtas tinkamas finansavimas. Pane Klaus, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime labai tvariai ir e, atsargiai elgtis su gamtos dovanomis. Mes turime e, tinkamai vykdyti ūkinę veiklą. Ir ūkininkavimas ir gamtos išsaugimas nėra prieštaraujantis vieni kitiem dalykai. Mano e, gimtinėje, e, e pažiūrėjau, yra vykdoma vininkystės e, veikla ir būtent ją vykdant yra išsaugojamos tam tikros draugelių rūšis. E, Integruotos e, augalų apsaugos politikos įvedimas e, taip pat prisidėtų prie to, kad prie kovos su tam tikrais kenkėjais, kurie kenkia e, biologinės įvairovės išsaugojimui. Ateityje mes taip pat turime gerą žemės ūkio politiką Europos mastu užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą. Kai kuriuos nuostatas dar būtina įvertinti iš naujo. Ne visose valstybėse narėse yra tinkamai gyvendinamos e, skirtingos aplinkos saugos nuostatos. Mums reikia vieningai vykdyti kontrolę, e, tų nuostatų įgyvendinimo kontrolę. Valstybės narės jau dabar gali pradėti e, saugoti gamtą ir nelaukti iš ES nuleidžiamų direktyvų ir taisyklių. Dėkoju. Ponas Tabačiai, vieną minutę. Paristu. Hálás vagyok Delange asszony úrnak. Dėkoju. Esu labai dėkingas poniai Delangin, nes ji dabar mane pastumėjo suformuluoti mano paties mintis. Pastaraisiais metais daugelis ūkininkų Vengrijoje gavo išmokas už tai, kad jie leis dirvonuoti Mm, žemės ūkio naudmenis, paversies pievomis ir gauna subsidijas iš ES, nes biorovės išsaugimas ir žemės ūkio politika labai uh, susikerta. Iš vienos pusės mes finansuojame paukščių uh, buveinių sunaikinimą, O kita vertus tarsi vėl išmokame išmokas, taigi tarsi kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Taigi aš manau, kad kai žiūrėsime į Natūrą 2000, kai žiūrėsime į finansavimo klausimus, kai žiūrėsime į BŽP bei naujos, naujas vandens direktyvos nuostatas, reikėtų visų pirma daugiau dėmesio skirti biuroviai. Pone Plank. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tai tikrai labai svarbus pranešimas ir noriu pasveikinti pranešėją. Norėčiau pakomentuoti pagrindinės priemonės skirtas biurovės apsaugojimui. D Europos tinklas Natūra 2018 procentų ES teritorijos patenka į šį tinklą. Rumunija virš 7. Rumunija tik 0,9 Ir e, komisija nurodė, kad e, administraciniai kaštai šiam tikslui tvarkyti kasmet siekia po šis, turėtų siekti 6 milijardus eurų. Tai yra siektinas tikslas. Jeigu norime apsaugoti beirovę, tai komisija turi skirti atitinkamai lėšas naujoje finansinėje perspektyvoje nuo 2013 metų. Taigi mums reikia iš naujo naujo įvertinti briežtus finansavimo tikslus, jeigu norime sustabdyti bairovės nikimą iki 2020 metų. Pone Ferrero. Ario kolegi, la konservacione delle biodiversità. Pone komisijos nary, mėlyje kolegos, e, biologinės įvairovės išsaugimas yra labai svarbus ir aktuolus klausimas, tačiau daugelis dar nesupranta šios klausimo reikšmės. Daugelis ES piliečių nesupranta, kokio didelio, kokio, koks didelis yra pavojus, e, biologinės e, įvairovės nikimo pavojus e, įvair, jų gyvenimui. Ir to nesuvokia ir daugelis pasaulio valstybių. Todėl mes turime stengtis, kad ES įstatymų leidėjai numatytų atitinkamas taisyklės, finansavimo priemonės, kad ir būtų išsaugota biologinė įvairovė. Reikia finansuoti vietinius e, e, projektus LIFE e, programos rėmose, apie tai kalbėjo kolegos, taip pat reikia išsaugoti sausumos ir jūrų biotopus, tai turi tapti svarbiu tikslu visoms valstybėms narėms ir savo nacionalinės priemonės jos turi finansuoti bendrai įvairius projektus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europa turi kurti tokius teisės aktus, kuriais būtų e, stengiamas išsaugoti ateities kartų gyvenimo kokybę. Dėkoju. Ponas Nikolesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat paskelbti, e, skambinti pavojaus varpais, kadangi mes turime tikrai sudėtingą situaciją, kai, kurios, e, kai kurie tyrimai parodė, kad e, juodojoje jūroje e, masiškai žūva e, nyksta žuvis. Ir tai yra sėtina su į upes išleidžiamų kenksmingų medžiagų srautais. Tyrimai parodė, kad po 30 metų juodojoje jūroje apskritai nebebus žuvų dėl tų kenksmingų medžiagų, kurios patenka iš upių. Aš manau, kad tai turi tapti vienu iš prioritetinių klausimų ES darbo atvarkėje ir šiuo požiūriu sveikinu pranešėją su pateiktų pranešimu. Dėkoju, ponas Vaičiakovski, vieną minutę. Dziękuję, panie przewodniczący. Chcia... Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Delangę, todėl kad pranešimas puikus diskusija dėl įvairovės yra labai svarbi, bet man atrodo, mes nepastebime vieno labai svarbaus dalyko. Tai yra um, genetiškai modifikuotų organizmų ir tai yra rimta tema Europai. Nedaug mes turime. Uh, maisto produktų, kuriuose yra uh, organizmų, todėl kad neauginame tokių produktų, bet vis dėlto žemės ūkiui gali būti labai rimta problema. Ir žinoma, kad bio įvairoviai tokie organizmai gali būti labai pavojingai. Ir žinoma, kad jeigu mes leisime e, genetiškai modifikuotus organizmus, mes padarysime labai daug žalos bio įvairoviai. Aš kiek žinau, komisija, o ją veikia įvairios politinės grupės ir frakcijos turėtų pasiekti bendrą ES sprendimą. Pavyzdžiui, neturėtumėme bent jau subsidijuoti genetiškai modifikuotų organizmų. Pane Verkman. Kolegos, Kolegos bio įvairovė. yra nepaprastai svarbus dalykais. Mums reikia bendro požiūrio direktyvose. Todėl aš prisijungiu prie tų reikalavimų, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų e, pagerinti teisėkuros aktus šioje srityje. Ačiū. Ačiū, Ponas Rošai. Žodis ponui Rosiai, ar jis yra salėje? vegetali nella biosfera. Essa è il risultato di lunghi processi evolutivi. L'evoluzione e il meccanismo. Tai yra ilgi evoliucijos procesai ir jų rezultatai. Jau 3 milijardus metų keitėsi uh, E, biologinės rūšis žemėje ir ateityje turi tas, išlikti tas procesas, nes tai yra labai svarbu, kad apskritai išliktų gyvybė žemėje. Taigi tas evoliucijos procesas yra, jeigu taip galima pavadinti, kitų genetinių procesų rezervuaras, biologinė įvairovė ir todėl yra labai svarbi mūsų planetos išlikimui, todėl biologinės įvairovės išsaugojimas turėtų nesustoti ties vienos valstybės sieną sienomis. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų išsaugotas klimato balansas. Mums reikia kiek įmanoma daugiau mokslinių žinių, kad mes galėtume geriau suprasti gamtoje vykstančius procesus. Tai taip pat pasitarnaus ir medicininiams tikslams. Biologinės įvairovės apsaugojimas yra e, vienas pagrindinių 2012 metų ES tikslų. Ponas Degiucht. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, pabandysiu atsakyti į keletą aktualiausių klausimų, o paskui pabandysiu apibendrinti. Visų pirma, kai kalbam apie bendras taisyklės reglamentuojančias bio įvairovę, tai Europos komisija dirba su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis, rengdama atitinkamas gairias, pavyzdžiui, tokias, kurios e, reglamentuotų e, vėjo energetikos ar Natūra 2000 nuostatų įgyvendinimą. Naujoji bioįvairovės strategija susitelks ties e, svarbiausia Europos politikos ryčių, kurios e, liečia bioįvairovę integraciją ir nustatys e, galimus pamatuoti tikslus iki 2020 metų. Tai bus labai aiškiai išdėstę Europos komisijos veiksmų strategijoje. Kalbant apie dirbožėmio apsaugą, komisijos pasiūlymas dėl pagrindų direktyvos yra pateiktas, bet užblokuotas. Ir e, aš sutinku su jūsų susirūpinimu, kurį jūs pasakėte, kad e, dirbos kokybė blogėja. Ir sutinku taip pat, kad e, reikia siekti taryboje e, tam tikrų žingsnių šioje srityje. Na ir pagaliau turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad ir komisija, ir parlamentas e, vienodai yra susirūpinę dėl to, kad nyksta bio įvairovė. Mes taip pat sutinkame taip pat ir dėl to, E, kokias priežastis trukdo mums pasiekti e, užsibriežtų tikslų. Tiesą sakant, e, kitos nesėkmės mes nebegalime patirti. 2020-aisiais mes negalėsime pasakyti savo piliečiams, kad nepasinaudojame įvairiausiamis galimomis priemonėmis tiems tikslams pasiekti. Šiais bioįvairovės metais mes visi atsakome už tai ir tik tai dirbdami kartu mes galėsime užtikrinti, kad mūsų planetoje ir toliau vyraus gyvybės bioįvairovė. Ir žinoma, aš e, visiškai pritariu čia e, komisijos nariui Patočnikui, kuris ir atsako už šią sritį, bet šiuo metu yra e, konferencijoje New York'e. Dėkoju komisijos nariui, ponė Dalangė. Dviems minutėms. Dėkoju. Pirminkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlius, visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Visos išsakytos mintis buvo svarbios ir įdomios ir labai svarbu yra dirbti kartu. Komisijos narys pasakė, kad jis atsižvelgs mūsų pastabas ir uh, atitinkamai nustatys strategijos prioritetus. Ir aš tikiuosi, kad jo strategija uh, bus nuosekli, taip kaip aš ir e, siūliau. Žemės ūkio politika yra labai svarbi uh, sritis. Tai yra lab... Pirmiausia, dėl to, kad ji leis mums tinkamai tvarkyti žemę. Nepamirškime ir žavininkystės politikos ir jos svarbos. Būtina biologinės varovės e, klausimus į šios klausimus išžvelgti visose politikos srityse. Anksčiau mūsų požiūris dažnai buvo, e, buvo fragmentuotas, mums rūpėdavo tik tai sutvarkyti kokį nors vieną politikos aspektą, spręsti kokią nors vieną problemą. O dabar atėjo laikas mąstyti globaliau. Tik tai taip mes galėsime tinkamai spręsti dabartinės problemas ir surasti tam tinkamas lėšas. Apie dirbožėmio apsaugą. Labai svarbu vėlgi parengti labai nuseklę visą apimančią politiką šioje srityje. Turime rūpintis e, e, žemę ir dirbožėmį visoje Europoje. Labai sunku yra tai daryti, pirmiausia dėl to, kad dirbožymis e, yra labai skirtingas visur. Pavyzdžiui, mano šalyje Graikijoje dirbožymis yra vienoks, o Skandinavijoje yra visiškai kitoks. Todėl, nustatant e, politiką, reikia be abejo atsižvelgti į kiekvieno regiono ypatumus. Ir baigdama, gerbėjai ponai ir ponios, mes daug ką girdėjome apie valstybės įsikiš intervencijas ir visiškai nieko negirdėjome apie visuomenės e, e, dalyvavimą šiame darbe. Mums reikia parengti tokią politiką, pagal kurią mes galėtume auginti tinkamus produkt, e, žemės ūkio produktus, tokius, kuriuos galėtų įpirkti mūsų vartotojai. Dėkuoju. Uh, dėkuoju poniai Delangė. Baigime svarstyti šį klausimą ir labai dėkuoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje. Balsuosim dėl jo rytoj. Toliau pereiname prie vienos